Gegužės 12 dienos posėdėje pirmininkų sueiga nusprendė pagal 134 darbo tvarkos taisyklę surenkti neįlinę sesiją trečiadienį, birželio 23 dieną nuo 3 iki 5 valandos. Šioje sesijoje Europos tarybos pirmininkas ponas Van Rompoj informuos parlamentą apie Europos tarybos posėdžio išvadas. Posėdžio, kuris turėtų įvykti birželio 17 dieną pagal 15 ES sutarties straipsnį. Ponas Atkins, prašau. Pone pirmininkė, aš norėčiau dėl vedimo tvarkos paklausti, ar Šiandien šioje salėje mes ant savo suolo radome informaciją apie pasiūlymus, kuriuos galime pasirašyti. Ir tai yra iš tiesų apgailėtina, kad mes savo darbo vietoje randame tokio šlamšto, kažkokias rezoliucijas, kurias turime pasirašyti. Prašau stabdyti tokią praktiką, kodėl mes apkraunami kažkokiamis rezoliucijomis. All right, Taip, ponia Atkins, atsižvelgsime į jūsų pastabą arba protestą, kaip jį be pavadintumėme. Taigi, ponas Langenas dar nori pasisakyti. Dėl to paties, dėl tos pačios taisyklės. Nepakanka vien tik tai, kad pirmininkas į tai atsižvelgia. Aš reikalauju, kad tokia praktika būtų sustabdyta. Aš atsižvelgiu ir veiksiu, imsiuos priemonių. Tačiau pirmiausia, turiu atsižvelgti, o po to, jau kai atsižvelgiu, turiu imtis priemonių. Kokios jos bebūtų. Džiaugiuosi galėdamas Jūs informuoti, kad čia plenarnių posėdžių salėje šiandieną turime delegaciją iš Kuveito nacionalinės asamblėjos. Oficialiajame balkone sėdi Kuveito delegacijos atstovai, taigi šiltai juos sveikiname.